Vei Georgievai. Baigėme balsavimą, baigėme diskusiją šiuo klausimu, balsuosime 12 val. Kitas pranešimas bendrovių teisės direktyva dėl bendrovių būstų perkelimo į kitą valstybę. Pranešėjai žodis keturioms minutėms. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisarė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai konstruktyvų bendradarbiavimą kolegai Lėnė ir Tal Bulon užimtumo komitete buvo parengta tas šitas pranešimas ir labai svarbu buvo išspręsti būstinių perkelimo klausimą ir taip pat darbuotojų perkelimų klausimą. Užimtumo komitetas pateikė savo o, nuomonę, priimdamas sprendimą uh, vieningai balsavęs. Taigi buveinių klausimas yra labai susijęs su darbuotojų įtraukimu. Kai buveinė iškeliama į kitą valstybę, iškyla įvairiausių iššūkių. Taigi viena buveinė neturi būti išardyta, išformuota ir perkelta į kitą valstybę, taip pat ir kinta ir tos buveinės juridinis statusas. Visą tai kainuoja laiko, finansų e, taip pat yra susijęs su papildomais finansiniais ištekliais arba išlaidomis. Parlamentas stengiasi įsigilinti į šią situaciją ir jau anksčiau siūlė priimti atitinkamus teisės aktus. Tačiau susidurime su tokia situacija, kai įmonės bėga iš savo valstybių, kadangi yra bendrovės, kurios e, turi ribotą finansinę atsakomybę ir jos susijungia su kitomis valstybėmis užsienyje. Todėl reikalinga e, direktyva 14 e, direktyva dėl buveinių perkelimo. Aš nemanau, kad įmonės turėtų skubiai persikelti, betodariškai perkelti savo veiklą ir palikti tam tikrus trūkumus toje valstybėje, iš kurios išvyksta dėl darbuotojų įtraukimo. Jų įtraukimas gali užtikrinti tvarų įmonės veiklos rezultatą. Tačiau kita vertus labai svarbu laikytis bendrovių direktyvos nuostatų. Tai yra atsižvelgti į reikalavimą teikti informaciją, tartis su darbuotojų atstovais ir todėl komisijos mes reikalavome, kad būtų dermasi su darbuotojų atstovais atstovais dėl to, kad reikėtų taikyti gerosios praktikos įdirbį. ES yra valstybių, kurios leidžia atskirti administracinę būstinę ir tikrąją būstinę. Labai svarbu, kad kiekvienoje valstybėje būtų būstinė laikoma ta vieta, kurioje vykdoma tikroji ekonominė veikla, kad nesikurtų naujos pašto dėžučių įmonės. Pranešime yra siūlomas išmintingas sprendimas kartu su komisaru Barnie komisija turėtų imtis veiklos ir priimti konkretų sprendimą dėl bendrovių būstinių perkelimų į kitą valstybę, kuriam pritartų visos valstybės narės. Ir žinoma, kad nenutrūktų tokio perkelimo metu ekonominė veikla. Įmonės turi skirti skatinti ekonomikos augimą ir todėl šiuo pasiūlymu nereikėtų daryti tų klaidų, kurios buvo padarytos, kai buvo kuriama Europos privačiosios bendrovės direktyva. Dėkojame pranešėjai dabar spontaniškų pasisakymų metu. Žodis teikiamas poniai Tikau. Transfrontalier al companiilor reprezintă unul dintre elementele esențiale în realizarea pieței Vienas iš svarbiausių vidaus rinkos elementų yra galimybė bendrojams veikti tarptautiniu mastu 49, 54, 45, 49 es stoties straipsnė apie tai kalba. E, tačiau perkelimas e, būstinių skirtingai vyksta skirtingose valstybėse narėse. Egzistuoja įvairios administracinės problemos, e, tai ir kainuoja nemenkai. Taip pat kyla nemažai teisinio neiškumo. Paprašysiu, kad komisija pateiktų teisės akto projekto dėl bent bendrovių būstinių perkelimo. Tai turėtų vykti konsultuojantis su darbuotojais. Elektroninės vyriausybės laikais e, egzistuoja vienas kontaktinis punktas pagal paslaugų direktyvą ir tai galėtų būti panaudota. Dėkui, ponė Dikau. Pone Flašikova Benova. Dėkoju. Pirmininkė, labai vertinu ponios Regner darbą. Bendrovių buveinių perkelimui reikia teisės aktų, mums reikia verslo, verslo dvasios, bet jeigu perkeliamos bendrovių būstinės, ir tai yra tik tai dalinis veiksmas. Tai reiškia, kad bandoma kartais apeiti mokesčių ar darbo įstatymų reikalavimus. E, pašto dėžutės, taip vadinamas, bendrovės veikia net ir ES. Mums nereikia tokių dalykų. Turime e, spręsti su tuo susijusias problemas. Ir teisės aktai turi apsaugoti sažiningas e, bendrovės, nes yra teisinių priežasčių, dėl kurių jos norėtų perkelti savo būstinės. Reikėtų įdėkti e, kontrolės mechanizmą, e, užtikrinantį darbuotojų bendradarbiavimą. Darbuotojai turėtų būti, turėti galimybę būti renkami į valdybas. Dėkoju, poniai Plašikovai Benovai komisijos vardu ponė Georgieva. Dėkui pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau pasveikinti ponę Regner, taip pat Teisės reikalų komitetą, parengusius šį pranešimą. Pranešimo laikas yra labai tinkamas, nes vasarį komisija pradės viešasias konsultacijas dėl ES bendrovių teisės ateities. Procesas pradėtas e, E, tas pernai gegužę e, surengus konferenciją, e, kurioje dalyvavo, dalyvavo praktikai, mokslininkai, įvairių sričių specialistai, taip pat ir Europos parlamento atstovai buvo aptarti svarbiausi bendrojams aktualūs dalykai. Komisija parengė specialią ataskaitą konferencijai. Ir toliau komisija dirbo uh, šioje srityje siekia įtraukti kaip galima daugiau ES piliečių į savo darbą ir pradėjo viešasias konsultacijas e, bendrovių mobilumas e, tarptautiniu mastu yra susijęs su atitinkama direktyva dėl bendrovių e, registruotų būstinių perkelimo, bet tai nėra vienintelis teisės aktas. Mes parengėme viešosioms konsultacijoms išsamų klausimyną dėl direktyvos taikymo, e, galimo poveikio. Šiandieną matome pranešime išdėstęs mintis ir manau, kad jos prisidės labai vertingai prie mūsų darbo, prie viso proceso ir dėkoju pranešėjai už tai. Mes um, matome, kad ne pirmą kartą parlamentas ragina komisiją parengti pranešimą dėl uh, e, bendrojų būstinių perkelimo į kitas uh, šalis. Komisija siekia uh, pradėti dialogą, norėdama išsiaiškinti tokios direktyvos būtinybę, tai turėtų sukurti tikros vertės ir bendrojams ir rinkai. Ši tema komisijai išlieka aktuali. Ir yra du konkretūs dalykai, kuriuos reikėtų labai gerai apgalvoti šiame kontekste. Kalbu apie atskirimą e, įregistruotos administracinės e, būstinės ir darbuotojų dalyvavimo. Darybos dėl Europos privačios bendrovės statuto pademonstravo dar kartą, kaip sudėtinga rasti kompromisą tarp valstybių narių dėl šių klausimų. Komisija mano, kad pranešimas yra labai gerai subalansuotas e, ir gerai aptariamos šios problemos. Esame už tai dėkingi. Taip pat pirmininkė komisija e, sieks tęsti konstruktyvų dialogą su parlamentu, siekdama užtikrinti korporatyvinį mobilumą, taip pat e, siekiant užtikrinti veiksmingą įmonių registruotų buveinių perkelimą ir komisijos narys e, Barnie taip pat seks šią diskusiją. Komisija planuoja savo apmąstymus išbaigti e, šiais metais ir juos pateikti. Ačiū. Tikojame komisarai Georgievai, baigiame diskusijas, balsavimas šiandien vyks 12 valandą. Kitas darbo tvarkės klausimas - Noizer pranešimas dėl ES.